Gerbiami kolegos, prieš porą savaičių, kai vyko diskusija plenarinėme posėdėje, prieš porą savaičių mes reiškėme susirūpinimą dėl dramatiškos situacijos Sirijoje. E, už keleto valandų lėktuvų nuo čia e, Sirai kenčia.